please uh, leave the room please uh, leave the room because uh, gerbiami kolegos Įtre komitete taip pat turėsime balsuoti, tad visus pašalinius asmenės prašyčiau palikti posėdžių salę. Fuori! Bene, cominciamo, proseguiamo i lavori. Puiku, tuomet tęsėme komit, įtre komiteto posėdį. Kaip jūs žinote, mums gali iškilti kai kurių sunkumų, nes e, turime aptarti daug klausimų, bet labai mažai laiko. Tačiau turime visus klausimus aptarti, todėl kad e, turime laikytis numatytų terminų. Todėl turime pabandyti maksimaliai sumažinti aptarimo laiką ir turime kalbėti labai lakoniškai. Mane suprašė, kad dar padaryčiau minutės pertrauką, kad kolegos uh, galėtų išeiti, kad kolegos, kurie trumpam išėjo iš salės, galėtų grįžti atgal į salę ir to būdu, kad galėtume iš karto pradėti balsavimą. Kaip jūs žinote, šiandien turime du balsavimus, trumpus balsavimus, o paskui turime dar nemažai darbo tvarkės klausimų, turime aptarti tuos klausimus o e, laiko turime mažai, nes vėluojame. Et, e, manau, kad galime jau pradėti balsavimą. Visų pirma, pasitikrinkime, ar veikia balsavimo įranga ir kortelės, nes pasikeitė ir balsuojančių skaičius dabar, bus e, visai kiti uh, kiti procentai ir, ir, ir viskas. Bandykime bandomai balsavimą surenkti. Pradedame, kad pasitikrintume, kiek kolegų dalyvauja. Puiku. Ir matau, kad e, frakcijos ne, nepersikerta. Tad dabar uh, Ulfskog pranešimas, balsavimas dėl jo ir pradedame nuo balsavimo dėl uh, pakeitimo nuo 33 iki 48. Kas už juos? Prieš? Atrodo, kad patvirtinta, tačiau pasitikinkime. Tad už pakeitimus nuo 33 iki 44 elektroniniu būdu. Ulsko pranešimas. Baigiam balsuoti. 20 už 17 prieš priimta. Dabar vėl pakeitimai nuo 34 iki 26. Atsiprašau, sako, taip, sako pirmininkė. 34, 41, 25, 26. Kas už? Prieš? Atmesta. Dabar 35 pakeitimas. Kas už? Prieš? susilaiko atmesta. 36 už, prieš, atmesta. 37 už, prieš, atmesta. 7 už, prieš, atmesta. Dėl septintojo pastikrinkime. Pradame. Baigiame. 14 už 26 prieš atmestą. 42 dalis. Kas už? Prieš. Silaiko. Priimta. 8, 17, 19, 18, 20 ir 5. Kartu. Nuo 8 iki 5. Kas už? Prieš. Susilaiko. Atmesta. Pasitikrinkime dėl visų šitų pakeitimų elektroniniu būdu. Pakeitimai nuo 8 iki 5. Baigtas balsavimas. 16 už 24 prieš atmestą. 75 pakeitimas už prieš susilaiko atmestą. 76 už prieš susilaiko atmesta. Nuo 9 iki 16. 10, 11, 12, 13, 14, 16. Už, prieš, susilaiko priimta. 43. Už, prieš, susilaiko atmesta. 44. Pasitikrinkime dėl 43. Baigiame balsuoti. 22 už, 16 prieš. Priimta. 44 už, prieš. Susilaiko. Priimta. 45 už, prieš. Susilaiko. Priimta. 46 už, prieš, susilaiko priimta. 47 už, prieš, susilaiko priimta. 48 už, prieš, susilaiko priimta. 49 už, prieš, susilaiko priimta. 50 už, prieš, atsilaiko, priimta. 51. Už, prieš, atsilaiko, priimta. 52. Už, prieš, susilaiko, priimta. 53. Už, prieš, susilaiko, priimta. 54. Už, prieš, susilaiko, priimta. 55. Už, prieš, susilaiko priimta. 56 už, prieš, susilaiko priimta. 59 už, prieš, susilaiko priimta. 60 ir 61 už, prieš, susilaiko atmesta. 62 už, prieš, susilaiko priimta. 63 už prieš susilaiko patvirtinta. 65 ir 6 kartu už prieš susilaiko priimta. 68 už prieš susilaiko priimta. 15 ir 6 Antroji dalis už, prieš, susilaiko atmesta. Šeštas už, prieš, susilaiko priimta. Trisdešimtas už, prieš, susilaiko. Pasitikrinkime dėl 30, nes neaišku. Balsavimas baigtas. 15 už, 25 prieš atmestą. 29 už, prieš, susilaiko, priimta. Kartu 69, 70 ir 21. Už, prieš, susilaiko, priimta. 71, 72 ir 32 kartu, kas, kas už, prieš, susilaiko, priimta. 74 už, prieš, 74. Už, prieš, susilaiko, priimta. 77 už prieš susilaiko priimta. Pirmas už prieš susilaiko priimta. Antras už prieš susilaiko priimta. Trečias už prieš susilaiko priimta. 21 už prieš susilaiko atmesta. Ketvirtas už prieš prieš, susilaiko, priimta. 22 už, prieš, susilaiko, priimta. 23 už, prieš, pasitikrinkime dėl 22. Balsavimas baigtas dėl 22. Atmesta. 23. Už, prieš, susilaiko, atmesta. 28 už, prieš, susilaiko, atmesta. Baigiamasis balsavimas, pradedame. Baigiame. 24 už, 14 prieš, priimta, sveikiname pranešėją. Dabar Kitas balsavimas dėl Valian. Emendamento 22 pakeitimas. Kas už, kas prieš, susilaikė, pasitikslinkime. 22 pakeitimas. Balsavimas yra baigtas, 14 už, 23 prieš atmesta. Septintas pakeitimas, kas už? Kas prieš? Susilaikė patvirtinta. Aštuntas pakeitimas, kas už? Kas prieš? Susilaikė patvirtinta. Devintas pakeitimas, kas už? Kas prieš? Susilaikė patvirtinta. Dešimtas, kas už? Kas prieš? Susilaikė patvirtinta. Vienuoliktas, kas už? kas prieš susilaikė patvirtinta, 12, kas už, kas prieš susilaikė patvirtinta, 13, kas už, prieš susilaikė patvirtinta, 40, kas už, kas prieš susilaikė atmesta, 41, kas už, kas prieš susilaikė patvirtinta, 42, kas už, kas prieš susilaikė atmesta, 43, kas už Kas prieš susilaikė atmesta. 4-4. Kas už? Kas prieš susilaikė atmesta. 14. Kas už? Kas prieš susilaikė patvirtinta. Penktas kompromisas. Kas už? Kas prieš susilaikė patvirtinta. 4, 6, 7 pakeitimas. Kas už? Kas prieš susilaikė patvirtinta. Šeštas kompromisas, kas už, kas prieš susilaikė patvirtinta. 48. Kas už, kas prieš susilaikė patvirtinta. 52. Kas už, kas prieš susilaikė patvirtinta. 53. Kas už, kas prieš susilaikė patvirtinta. 54. Kas už, kas prieš susilaikė patvirtinta. 17. Kas už? Kas prieš susilaikė patvirtinta. 55. Kas už? Kas prieš susilaikė atmesta. 18. Kas už? Kas prieš susilaikė atmesta. 56. Kas už? Kas prieš susilaikė atmesta. 19. Kas už? Prieš susilaikė patvirtinta. 57. Kas už? Prieš susilaikė atmesta. 58. Kas už? Kas prieš susilaikė atmesta. 59. Kas už? Prieš susilaikė atmesta. 60. Kas už? Prieš susilaikė patvirtinta. 7. Kompromisas. Kas už? Prieš susilaikė patvirtinta. 6.3. Kas už? Prieš susilaikė atmesta. 6.4. Kas už? prieš susilaikę atmesta, 21 kas už, prieš susilaikę patvirtinta, 8 kompromisas kas už, prieš susilaikę patvirtinta, 23 kas už, prieš susilaikė patvirtinta, 24 kas už, prieš susilaikė patvirtinta Ne, dar kartą iš pat pradžių. 24. Kas už? Prieš susilaikė atmesta. 25. Kas už? Prieš susilaikė patvirtinta. Pirmas kompromisas. Kas už? Prieš susilaikė patvirtinta. Antras kompromisas. Tiksliau, antras pakeitimas patvirtintas. Ne, dar pasitikslinkime. Taigi antras pakeitimas. Balsavimas baigtas. 11 už, 30 prieš. Atmesta. 2-7 pakeitimas. Kas už? Prieš. Susilaikė patvirtinta. 2-8. Kas už? Prieš. Susilaikė atmesta. Antras kompromisas. Kas už? Prieš. Susilaikė patvirtinta. Trečias kompromisas. Kas už? Taigi trečias kompromisas, kas už, prieš susilaikė patvirtinta. 3.3 pakeitimas, kas už, prieš susilaikė patvirtinta. 3.5 kas už, prieš susilaikė patvirtinta. 3.6 kas už, prieš susilaikė atmesta. 5. kas už, prieš susilaikė atmesta. Ketvirtas kompromisas. Kas už? prieš susilaikė patvirtinta. Prašome. Na, man būtų primtina, jeigu to balsavimo rezultatas būtų geras, bet aš manau, kad po tokio intensyvaus ir ilgo balsavimo balsuoti dėl smulkesnių dalykų nėra geras dalykas, nes mūsų beliko labai mažai. klausimas būtų toks, ar tai yra tikrai geriausias kelias elgtis taip, kaip elgiamės. Būtų užtekę to vieno didžiulio balsavimo. Linko vota, linko vota. Bedanke mich beim Claude. Kollege Claude, herzlichen Dank für die Fürsorgepflicht gegenüber unseren. Ačiū. Už jūsų parodytą dėmesį. Aš irgi manyčiau, lygiai taip pat. Mes dirbom iki ketvirtos valandos ryto ir paskui reikėjo apsispręsti dėl to, ką daryti su pakeitimais. Mes nuolatos dirbome prastai. Ir iš tiesų protestuojama tada, kai netinka mums toks scenarius, kai, netinka, kai mums tinka, o kitiems netinka, paprastai taip nesielgiame. Ir apie tai galime pakalbėti dar ir vėliau, bet kol kas dėja viskas vyksta ne taip, kaip turėtų. Pone pirmininkė, negaliu pritarti kolegai. Čia mes kalbame apie teisėkūros siūlymą, mes kalbame apie e-call sistemą, e-call sistemą. Ir nežinau, ar galima sakyti, kad tai nėra svarbus balsavimas, tai yra labai svarbus balsavimas, netgi gal svarbesnis už tai, ką balsavome pirmą. Tad nesuprantu su pozicijos. Bet kuriuo atveju norėčiau padėkoti kolegai Turmes 24 sausio dieną dėl šio klausimo turės balsuoti IMKO komitetas, todėl mes šiandien turėjom balsuoti. Mane netaip suprato. Suprantu, kad balsavimas labai svarbus, bet būtų buvę geriau balsuoti, e, ko gero, tik tai dėl to vieno didelio dokumento nebalsuoti dabar. Žinau, kad e, įtampa didelė, bet tiesiog turiu užsakyti savo nuomonę. Dabar balsuokime dėl viso pranešimo. Balsavimas pradedamas. Balsavimas baigtas. 34 už, 4 prieš. 3 susilaikė. Patvirtinta. Ačiū visiems kolegoms už dalyvavimą balsavimuose. O dabar Aišku, visiems būtų maloniau, kad jau posėdis būtų baigtas, tačiau turime pereiti prie šeštojo darbo tvarkės punkto. E, kalbėsime apie investicijų į inovacijas dokumentų e, rinkinį, kuris yra susijęs su Horizontas 2020 programa. Ir Šis klausimas taip pat yra susijęs su biudžetiniais klausimais. E, kolega Rivelinį matau posėdėje dalyvauja, tad dabar iškart norėčiau suteikti žodį Ellen. Ähm, ich spreche jetzt in diesem Falle nicht für mich, sondern ähm, die. Aš čia pasisakau ne savo asmeniniu vardu. Kolegė Greslė manęs paprašė pasisakyti biudžeto komiteto vardu ir biudžeto kontrolės komiteto vardu, tad noriu paskelbti nedėlį pareiškimą. Apie ką čia mes kalbame? Kalbame apie biudžeto vykdymo patvirtinimą e, naujoviškų vaistų iniciatyvus bendra įmonė. Žinote, kas ir kaip, žinote, ką mano apie tai vairios frakcijos. E, buvo pateiktas e, biudžeto vykdymo patvirtinimo reglamentas. Buvo balsuota kartu su kolegomis iš biudžeto kontrolės komiteto ir biudžeto komiteto. Noriu padėkoti tarybai ir ypač komisijai, nes tarp institucijų buvo sklandžiai bendradarbiaujama, buvo rastas tarimas iš anksto ir tai yra savotiškai. Dabar, ką daroma yra parlamento ištiesta ranka siūloma prisijungti prie to, ponė Greslė prašė perduoti štai ką. Tarybos atstovai, ko gero, netrukus tai pastirins, vakar vyko korepero posėdis, buvo priimta bendra deklaracija ir tuo būdu visos trys institucijos gali susitarti dėl bendro veikimo. Europos parlamente bu, vyks darbas taip, bus numatyta tarybos garantija ir, ekon, ir budg komitetai paskelbs savo ruoštų taip pat bendrą pareiškimą. Ir bus priimtas sprendimas dėl nuostatų susijusių su deleguotasiais aktais. Ten nuostata turėtų būti atsimta. Kolegos Taurer ir Lamasur kalbės plenarnėme posėdėje prieš balsavimą, tam, kad būtų galima užtikrinti tarybos ir komisijos garantijas ir kad būtų galima siekti numatyto sustarimo. Ir atsisakyti nereikalingų pakeitimų. Taryba pateiks paaiškinimus, Sausio mėnesį bus apie tos pakeitimus pranešta, viskas vyks sutinkamai su teisėkuros procedūra, atsižvelgianti daugiametę finansinę programą. Čia žvelgiu į tarybą ir komisiją, dėkoju už puikų bendradarbiavimą. Tie galima būtų pasakyti apie Vanios Greslę pateiktą tekstą. Jeigu nebūtų diskusijos tiek užsitęsus, nebūtų galėjus pasisakyti pati. Aš norėčiau grįžti prie tos šiek tiek iš pradžių komplikuotos iniciatyvos. Čia kalbame apie keturis dalykus. Pirmiausia, finansinės supaprastas taisyklės, 209 straipsnį, finansinį reglamentą. Mums e, labiausiai rūpi e, biudžeto vykdymo patvirtinimas, kuris net vyksta remiantis auditu, kurį atlieka auditorumai. Komisija siūlė finansinio reglamento peržiūra. Ir, dėl, ir ta, ta peržiūra turėtų būti atlikta netrukus. Manau, kad tarp institucijų mes susitarėme siekti bendro intereso apginimo ir mes manome, kad svarbu, kad tos bendrosios įmonės būtų tinkamai reglamentuojamos. Galima biudžeto vykdymą patvirtinti iš karto, tačiau kai kurioms įmonėms pramonės sektoriaus e, tai yra labiau bendras planas. E, čia turi savo darbą atlikti įvairūs komitetai. Ir vėl noriu padėkoti tarybai už detalų atsižvelgimą į šį klausimą. Ačiū už jūsų pasisakymą. Ar yra tarybos atstovų? Prašome. Thank you very much, Madam Chair. Indeed, it is our first uh, speech on the... Ačiū pirmininkė. Iš tiesų, pirmą kartą pasisakome parlamente. Ačiū, kad pakvietėte mus į įtrę komiteto posėdį. Noriu pasakyti, kad e, vakar 8 sausio mėnesį įvyko sustikimas, kuriu, kuriame buvo pasiektas e, susitarimas e, pagal 219 e, finansinių reglamento straipsnį. Tai yra, bus parengta bendra deklaracija pristatyta tarybai patvirtinimui. Mes norėtumėm, kad Europos parlamentas e, mus paremtų, kad mes galėtumėm toliau tęsti diskusijas dėl minėtų, minėto paketo, nes mums e, tais klausimas yra prioritetinis. Dėkoju. Ačiū komisijos atstovai. Ačiū su naujais visus. Tikrai malonu, kad pasiektas kompromisas, e, parodyta gera valia iš trijų institucijų, sunkiai dirbome, kad e, būtų pasiektas e, sėkmingas rezultatas. Labai svarbus supaprastinimo aspektas, kad būtų sukurtas toksai nesudėtingas finansinis režimas. Tuo pat metu mes sveikiname skaidrumo klausimą, užtikrinant biudžeto vykdymo patvirtinimą ir e, sieksime visiems priimtino rezultato ir tikimės, kad minėtų principų bus laikomasi, kalbant apie visą paketą. Ačiū dabar žodis kolegijai Madurel. Dėkoju, ponė pirmininkė. Norėjau pasakyti frakcijos vardu, kad sveikiname pirmininkaučios Graikijos atstovus čia salėje džiaugiamės kompromisu. Europos parlamentas šiuo klausimu buvo vieningas. Džiaugiamės, kad šis sutarimas taip greitai galėjo atsirasti. Tai yra puikus dalykas viso to klausimo svarstymui ir manau, kad įter klausimų taip pat remsimės tokiu pat kompromisu. Ačiū. Ačiū poniai Madurelė, daugiau pasisakyti norinčių nematau. Taigi, jeigu pasisakyti norinčių nėra, galime baigti diskusijas dėl šio klausimo. Ne, kolega Eller. Ähm, Dar turiu vieną prašymą. Mes jau sakėme, kad šešėlinių pranešėjų pirmo susitikimo metu tas klausimas buvo vienas iš svarbiausių. Norėčiau įsitikinti, kad tą suvokia visos politinės frakcijos, nes buvo pateikti mm, nemažai pakeitimų, o horizontaliai pakeitimai yra pagristi e, kompromisu su šešėliniais pranešėjais. nebuvo sulaukta aiškios reakcijos iš kitų politinių frakcijų. EPP ir socialistai tam principui pritarė. Ir manau, kad kitos frakcijos, kurios savo čia dalyvauja, taip pat pritarė tam. Ir manau, kad matau, kad kolegos kai kurie linksi pritariamai. Praigo. Puiku, tuomet e, prašom žodį, žodis jums. Dohoda zahrnuje záležitost. Buvo iškeltas klausimas, ar šis, ar šis sustarimas taip pat apima ir klausimus tokius kaip biudžeto mažinimas ar kitus ir klausimus, prie kurių mes jau diskutavome. Jeigu ne, tai tokiu atveju mus kalbame apie, tik apie biudžeto vykdymo patvirtinimą. Ar ne? Tai tuomet dėkui už galimybę pasisakyti. Kolega Van Nistelrooy. Voorzitter, eh, precies in dezelfde geest als ook Jan Bezina net, net aangeeft, helemaal eens met wat hier ligt. Dėkuoju. Aš pritariu tam, ką sakė e, kolegė Brezina. Tiek e, dėl e, orientacinių dalykų ir dėl kitų jautrių aspektų. Aš manau, kad e, turime išlaikyti normalų ritmą ir turime siekti, kad, e, e siekti, kad programos būtų vykdomos, atsižvelgiant į finansinius aspektus. Aišku, turime atlikti atitinkamus namų darbus. Ir turime visi suprasti, jog yra daromas spaudimas finansų e, sektoriui. Ir e, taip pat turime suprasti, kad negalima e, daryti finansinių apkarpimų tam tikrų projektų sąskaitą. Yra nurodytos eilutės, tačiau ne visos jos yra galutinės. Dėkoju, atrodo, kad e, niekas daugiau nenori komentuoti, galbūt komisija dar norėtų reaguoti, ar, ar ne. Mm, atrodo, kad ne, pirmininkaujantį valstybę taip pat ne. Tuomet baigiame, baigiame diskusijas, priminsiu, jog e, šią temą balsuosime ITRE 23 sausio ketvirtadienį o mūsų posėdis vyks 22-23 sausio Bruselėje, kolega Eller. Um, Dėkoju, ne, nenorėjau čia labai išsišokti, tačiau norėčiau pakviesti kolegas dalyvauti šešėlinių pranešėjų kitame posėdėje, nes kolega von Distelro ir kiti jau kalbėjo, kad bus kalba apie biudžeto klausimus ir susijusias temas taip pat. Šiandien buvo svarbu išteiškinti, kad taryba ir komisija mes sutarėme. Ir iš tikrųjų svarbu žinoti, ką veikia mūsų kolegos biudžeto kontrolės ir biudžeto komitetuose. Tačiau tebe lieka dar tam tikrų atvirų klausimų horizontaliaisiais klausimais dėl visų šių pranešimų. Tad vykstant kitiems šešėlinių pranešėjų posėdžiams bus svarstomi visi šie tie dalykai, tai jūsų dalyvavimas yra ypatingai svarbus. Dėkoju. Now we, we have Scusate, c'è qualcuno che... Atsiprašau. Ko, kolega Madžeiko, ko norėjo dar kažką pridurti. Uh, I, I to... Dėkoju, ponė pirmininkė. Turiu pasakyti, kad mums iš tikrųjų reikia kitą savaitę surenkti šešėlinių pranešėjų posėdį. Aš tikiuosi, kad bus galima tai padaryti. Tuo pat metu visada esu šešėlinė pranešėja Eurostar programos klausimais, Eurostar 2 programos klausimais. Tai yra labai svarbi programa mažoms įmonėms, besikūrenčioms naujoms mažoms įmonėms. Ir dabar mes jau turime kompromisus, tačiau apie tos kompromisus dar anksčiau nesame diskutavę. Tad tikiuosi, kad šis klausimas yra tokios didelės svarbos kad kolegos dalyvaus gausiai. Ir aš tikėjausi, kad šiandien apie tai bus kalbama mūsų posėdžių metu, bet dabar iš tikrųjų nebėra tam jokių galimybių. Tad norėčiau dar kartą pabrėžti mano paminėto klausimo svarbą, nes tai tos naujos įmonės yra darbo vietų kūrimo viena iš galimybių, todėl tas klausimas toks svarbus. Turint omenyje, kad e, mūsų diena buvo sudėtinga, tai e, aišku, turime sutikti su tokiu e, posėdžio veiksmu. Norėčiau tik pasitikslinti. E, buvo organizuoti keli sustikimai, kuriuose buvo galima dalyvauti tik tai šešėlinios pranešėjams. Tad norėčiau pasitikslinti, e, jeigu posėdį, posėdis yra skirtas ne tik tai šešėlinius pranešėjams, e, turi būti išplatinti kvietimai visiems. E, aš, pažiūrėjau, žinojau, kad buvo organizuotas pranešėjų e, susitikimas, bet į jį buvau nekviesta, todėl kad e, buvo sakyta, kad tas susitikimas yra skirtas pranešėjams. Taigi, jeigu mes kalbė, kalbame tik apie šešėliniams pranešėjams skirtą renginį, kvietimai turėtų būti išplatinti tik tai šešėliniams pranešėjams. Pone Madurelė. Dėkuoju, aš norėčiau dar patikslinti šį aspektą, nes uh, Mes e, čia e, telkiam dėmesį e, ir, ir, ir, ir diskutuojam su pranešėjais. Tuo tarpu aš manau, kad pradžioje galbūt galėtume koordinuoti visų klausimų svarstymą ir daryti tai galbūt kartu su šešėliniais pranešėjais. Bet mes manime, kad galbūt iš pradžių nebūtina to daryti, nes rytoj, pažiūrėjau, vyks techninis posėdis, horizontalus posėdis, kur bus kalbama apie, apie visus klausimus ir bus bandoma koordinuoti. Ah, yes, yes, yes, exactly. No, no, no, because for instance, in my case, with the, en el caso de IMI, el lunes yo tengo una reunión con Aš e, turiu posėdį, kur dalyvaus ir visi šešėliniai pranešėjai ir, ir pranešėjai. Ir galbūt būtų tikslinga e, surenkti ir horizontalų šešėlinių pranešėjų pranešimą. Šiaip mums dėl to neškyla jokių problemų. Bet e, iki šiol mes darėme uh, E, taip, kaip, kaip, kaip yra dabar, tokia buvo praktika ir mes neknesdavom šešėlinių pranešėjų. Sėdosi. Prego. Dėkuoju, Van Nistilroj. Um, say... Ačiū pirmininkė. Šiuo klausimu e, darbas man buvo labai svarbus, e, kadangi Europos Sąjunga E, turi skirti daugiau dėmesio mažoms ir vidutinėms įmonėms, kurios sukuria apie 70 procentų darbo vietų. Tačiau plėtros ir mokslo e, srityse e, jos užima tik tai 4 procentų rinkos dalį. Taigi yra labai didžiulis, na kaip atotrukis tarp to, tų 4 procentų ir 70 procentų skai, skaičių. Uh, Ir manau, kad toks atotrukis galėtų būti e, na, sumažintas padedant ES institucijoms. Ši iniciatyva yra labai svarbi kadangi ji neapsiriboja vienos valstybės teritoriją. Esame sukaupę daug pa, pa, geros patirties šiaurės šalyse, Danijoje, tarkime, yra įsisteigusių labai puikiai dirbančių mažų ir vidutinių įmonių, kuriuose dirba mažiau nei dešimt darbuotojų ir kurios veikia tarptautiniu mastu. Taigi, minėta iniciatyva yra labai svarbi ir gali e, prisidėti prie Europos ekonomikos atsigavimo. Dirbdam, dirbdami šiuo klausimu mes parengėme devynis kompromisinius pasiūlymus. Mūsų pozicijos buvo suderintos. Taigi būtų gerai organizuoti tiksliau, nereikia organizuoti dėl to šešėlinių pranešėjų posėdžio. Viską galima tvarkyti elektroniniu paštu. Kitaip tariant, aš pasisakau prieš pono Eller pasiūlymą sumažinti 12,5 procentais lėšas šiam klausimui. Toks pasiūlymas tiesiog užkirstų kelią pažangai e, šioje srityje. Dėkuoju. Kolega... Dėkuoju, kolega Jeler. Diamo la parola alla collega Mattei Kukov. Dar e, žodis kolegai Mattei Kukovič prieš užmėgiant posėdį, o paskui. Aš tik noriu paaiškinti dėl procedūros, nes tikrai jaučiamas didelis spaudimas kodėl pranešiai ir žėliai pranešiai susitinka, o būtent todėl, kad bandom numatyti darbo tarkę horizontaliesiams klausimams spręsti, nes kitaip nieko nebus, jeigu uh, atskiroms įmonėms susirimos visiškai skirtingos taisyklės, mes kalbame apie biudžeto vykdymo patvirtinimą ir tos pačios taisyklės turi būti taikomos visoms toms bendrosioms įmonėms. Būtent dėl to pranešiai susitinka ir aš skatinčiau parlamentą ne dalinti šitų pranešimų, e, nes neieškoti labai skirtingų sprendimų visiems. Būtent dėl to mes buvome susitikę ir norime susitikti dar. Kitas dalykas, kiekvienas pranešėjas dabar turi susitikti su šešėliniais pranešėjais ir ieškoti sutarimo dėl savo pranešimo, tačiau tuo pat metu svarbu nepamiršti, kad tebelieka poreikis ieškoti horizontalaus susitarimo, kad dėl biudžeto aš siūliau pavasyti apie biudžeto skaičius, turime atsiminti, kad tai nėra kažkoks geriausių dalykų išsirinkimas. Siūloma sumažinti labai reikšmingai biudžetą, vos ne 16 procentų. Tad. Tos, tas pats sumažinimas gali įvykti ko gero ir kitų programų atžvilgių. Ar arba turime priimti politinį sprendimą, biudžetą mažinti visiems arba nemažinti niekam ir palikti galioti tas pačias taisyklės ir privačiai bei viešai partnerystiai. Ir aišku, individualiai galima teikti skirtingus pasiūlymus, tačiau svarbu nepamiršti to bendro vaizdo, nes jeigu biudžetas mažinimas, tai tuomet teks su tuo taikytis. Jis šiek tiek mažės, be abejo, tu neišvengsi. Tačiau manyčiau, kad turime, kaip ir anksčiau, tarėmės numatyti tos horizontalių klausimų sprendimus, apsispręsti, nemažinti ar mažinti, turime dėl to pasitarti ir turi vykti politinė diskusija. Be abejo, biudžetas mažėja ir jeigu to. Ne, jeigu suvažinimas nevyks vienoje vietoje, teks mažinti kitoje vietoje biudžetą. Ir pranešiai buvo susitikę, bet galutinių sprendimų nepriimta. Mes gavome pakeitimus, ieškome kompromiso pakeitimų, tarp šešėlių pranešėjų ir pranešėjų darbas vyksta, tačiau turi būti principinis tarimas tarp frakcijų dėl horizontalių klausimų. Dėkoju. Grazie. Dėkoju. Tad diskusija dabar vyksta beveik e, nebe, nebeformaliai. Macikukovič. To point out Dėkoju, noriu atkreipti dėmesį, kad kalbant apie Eurostar programą, kalbame apie e, dešimtis tūkstančių darbo vietų. E, o iki 20 metų darbo vietų skaičius dar išauks. Todėl reikia elgtis atsakingai, kaip pranešėjai, kaip šešėlinė pranešėjai ir organizuoti bent vieną posėdį šio klausimo. Negalima sakyti, kad e, na, viskas bus galima, viską galima spręsti elektroniniu paštu. Kalbame apie žmonių gyvenimus. Ir dabartiniai darbuotojai ir ateities darbuotojai yra labai mums svarbus. Aš kaip Europos parlamento narė e, laikausi nuomonės, kad reikėtų apie tai kalbėti frakcijoje, kaip komanda, galvoti apie kompromisus. Tai yra labai svarbu. Dėkoju. Odi. Jean-Pierre Odi. Dėkoju, ponė pirmininkė. Dėkuoju taip pat kolegai Kristian Eller, kuris labai kantriai koordinuoja visus šitos reikalus. Keletas pastebėjimų. Visų pirma, galvojant apie gyvendinimą, turime veikti greitai, todėl kad e, tos e, susijusios įmonės laukia e, teisės aktų kurie yra susiję su daugiametė finansinė programa. Tad, aišku, mes, Europos parlamentas, likus e, keletoj savaičių iki mūsų kadencijos pabaigos, ne, ne padarysim čia kažkokių e, revoliucijų, tačiau turime tęsti diskusijas dėl patvirtinimo, tai aš džiaugiuosi, kad pasiektas kompromisas, o dėl biudžeto, tai galbūt mes e, negaišim šimtų valandų diskutuodami, kur išleisti uh, 100 tūkstančių eurų ten ar ten. Tuo tarpu turime bandyti išsiaiškinti, kur tinkamai vyksta bendradarbiavimas tarp privačių ir viešųjų struktūrų e, ir, ir, ir užtikrinkime programų įgyvendinimą nes mes priimame laikinus, būtent laikinus biudžetinius sprendimus ir turime elgtis iš, išmintingai į MFF. 2016 metais mes e, e, įtraukėme politinės nuostatas ir naujasis parlamentas, naujoji vadovų taryba, naujoji komisija peržiūrės e, tų įmonių biudžetus, bendrų įmonių biudžetus. Tad mes turime tik tai nusiųsti atitinkamus uh, signalus horizontalus. Mes e, turime diskusijose pasisakyti, e, koks bus e, biudžetas 17-20 metais politinės peržiūros kontekste, bet mes neturime per daug komplikuoti reikalų, turime kaip galima greičiau balsuoti už tuos tekstus, kad įmonės 2014 metais jau turėtų paketus ir galėtų veikti. Na, o dėl busimųjų paketų, tai jau kitas parlamentas nuspręs. Dėkuoju. Pats paskutinis pasisakymas, nes nebeturime daugiau laiko, jau pusę pirmos ir turime baigti posėdį. E, paskutinė, e, paskutinė kalbėtoja, ponia Madurel. Dėkuoju, ponia pirmininkė. Kadangi prieš tai prieš atostogas buvome kalbėję apie tai ir būtent apie šį klausimą, apie biudžetą ir, ir apie kai kurios kitus horizontalius klausimus buvo ilgas e, posėdis su e, šiandienis pranešėjais. Aš reaguoju tai, ką sakė ponas Eberle. Tas apkarpimas buvo įpirštas dėl bendrų biudžeto apkarpimų ir tai nesusiję su parlamentu iš principo. Ir, ir, ir todėl mes neturime kritikuoti patys save, nes e, taryba apkarpė biudžetą ir buvo bandoma paskui susitarti, reikėjo kažkur rasti pinigų, tuo tarpu tas e, sumažinimas buvo pakankamai didelis, bet pakankamas, e, jis buvo jis buvo tokio dydžio, jog vis dėlto to neužkirtų kelio atitinkamam paskirstimui iki 20 metų. Bet mes turėjome į tai neišvengiamai atsižvelgti ir atitinkamai dėl to atsirado kitų apkarpimų. Aš noriu patikinti kolegas, jog a, e, frakcija pritarė Vandal Galime, aišku, prisiminti Eurekos administravimą, kur viskas vyko kitaip. Gali būti panašus apkarpimai, galbūt e, ir truputį kitokie apkarpimai ir kitose srityse. Bet e, išvada Aišku, mes nenorim iš naujo pradėti diskusijos šito klausimo. Diskusijos ir taip užtruko pakankamai ilgai, bet aš manau, kad e, mes, e, mes turime toliau nuosekliai eiti rinktų keliu. Jūs, kodėl pirmininkė, minėjote pranešėjų šešėlinių sustikimą. Ar taip, ar aš teisingai supratau? Pido disculpas, quería decir, en la reunión horizontal. Atsiprašau norėjau pasakyti, horizontalusis posėdis, kur buvo susirinkę visi pranešėjai atsakingų šios klausimus. Taip, turime baigti posėdį, dėkoju visiems, balsavimas bus e, sausio 23 dieną, gero apetito visiems ir iki greito pasimatymo.